Majestades, Excelences, Madame, Mesdames. Ekscelencijos, ponė, ponės ir ponai, sveikiname Jūs Europos parlamente Strasbūrė. Europäischen Trauerakt zu Ehren von Dr. Helmut Kohl, Bundeskanzler AD der Bundesrepublik Deutschland und Ehren. Sveikiname Jūs susirinkusius Europos parlamentą pagerbti e, buvusio Vokietijos federalinės e, Respublikos ministro pirmininko Helmuto Kolio atminimą. Il suo disco. Dabar norėčiau suteikti žodį Europos parlamento pirmininkui ponui Antonijo Tajani. Maestą. Jūsų didenybė, ponios ir ponai, valstybių ir vyriausybių vadovai, gerbiami Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų kolegos, gerbiama ponia Kol Richter, gerbiami vėlionio artimieji. Ekscelencijos gerbiami ceremonijos dalyviai. Šiandien atiduodame paskutinę pagarbą Helmutui Koliui, didžiam europiečiui, didžiam valstybininkui, politikos milžinui, kuris sugebėdavo įsiklausyti į piliečių balsą ir žiūrėti toliau nei horizontas. Helmutas Kolis visų pirma buvo drasus žmogus. Jisai buvo laisvės ir demokratijos šauklys. Siekęs suvienyti mūsų kontinentą. Jisai visuomet ir visur gynė žmogiškąjį orumą, greudamas sienas, geležinės uždangas, totalitaristinius režimus mūsų sąjungos pagrindinės vertybės buvo ta vėliava, su kuria jisai ėjo į tūkstančius mūšių. Tos vertybės yra tos pačios vertybės, kuriamis remiasi ES sutartis - taika, laisvė, gerovė, saugumas, teisingumas be sienų. Jo tikėjimas tomis vertybėmis, tikėjimas žmogumi, kaip tik ir leido iš esmės susitaikyti mums, europiečiams, ir tas susitaikymas buvo stipresnis nei mūsų atmintis. Helmutas Kolis yra savo kartos vedlys, skirias savo gyvenimą Europos atgimimui. Jisai priklausė tai kartai, kuri pati tiesiogiai patyrė karo košmarą šios kartos atstovams Europos vienybė, nacionalizmo nugalėjimas reiškia taikos užtikrinimo ateities kartoms svajonės įgyvendinimą. Tai pačiai kartai priklausė taip pat didi moteris Simon Veil. Šiandien norėčiau pagerbti jos atminimą šiame parlamente, nes jinai buvo pirmoji šio parlamento pirmininkė po pirmų visuotinių rinkimų į Europos parlamentą geresnės ateities viltis, kaip tik ir buvo pagrindinė šių didžių europiečių pagrindinis jėgų šaltinis. Ir dar anksčiau ES tėvai įkūrėjai Šumanas, De Gasperi, Adenaueris, Spakas sugebėjo užgydyti karo paliktas gilės žaizdas. Būtent jų dėka mes galėjome pakilti tiek dvasiškai, tiek materialiai iš pelenų po karo ir suvienijome kontinentą, visų pirma užtikrindami laisvę ir žmogiškąjį orumą. Helmutas Kolis be jokios abejonės vertas užimti garbingą vietą Europos panteone. 1983 metais, sakydamas kalbą Europos parlamente, jisai pasakė, pažvelgęs į Europą gali suprasti, koks turtas slypi draugystėje ir bendradarbiavime. Būtent ta dvasia jisai, negalėdamas jėgų, dirbo, kad ES stiprėtų ir kad jinai plėstųsi, apimdama visas kontinento demokratijas, jisai siekė sustiprinti transatlantinį alijansą. Per 16 metų savo kadencijos kolis e, suvaidino esminį vaidmenį įvairiuose procesuose. Nėra jokio Europos integracijos puslapio, kuris nebūtų pažymėtas kolio drąsos. Būtent dėl tos drąsos realybė tapo Europos parlamento vaidmens sustiprinimas bei politinių, ekonominių ir piliečių laisvių erdvės sukūrimas, bendri pinigai, sanglaudos politika. Aš susipažinau su kancleriu, kai buvau jaunas politikas, 94 metais, kuomet lydėjau Italijos premjerą kuris vyko vizito į Boną. Ir man labai didelį įspūdį padarė karizmatiška kanclerio asmenybė, toleragiškumas, tačiau taip pat jo sugebėjimas įsiklausyti ir suprasti kitų požiūrius. Man tuomet buvo absoliučiai aišku, jog Helmutui Koliui susivienimas reiškia ne vokišką Europą, o europietišką Vokietiją. Vokietijos ir Europos susivienijimas jam, kaip ir Adenaueriui, buvo neatskiriami dalykai. Kolio Europa nedvėjodama ištėsi ranką jaunoms rytų Europos demokratijos. Mes buvome laisvės švyturys milijonams Europos piliečių išgyvenusių komunistinę diktatūrą. Jiems ES atvėrė duris, parodė solidarumą, padėjo kurti rinkos ekonomiką, teisinę valstybę, užtikrinti gerovę. Kolio Europa nebijojo nubrėžti savo ateities kontūrų. Tad štai koks yra lakoniškai apibūdinant milžiniškas kolio paveldas. Jis reiškia didžiulę atsakomybę tiems, kurie jį tęsia. Ir estafetės lasdelė perdota ir mes turime žengti į priekį. Helmutas Kolis už savo viso gyvenimo indėlį Europos projektą buvo įvertintas ne vieną kartą. Jisai gavo Karlo didžiojo premiją bei Asturijos princesės premiją. Tačiau tikras pripažinimas yra istorijos pripažinimas, kurį regime šiandien. Dabar labiau nei bet kada turime ir toliau sekti jo pavyzdžių, galvodami, kaip sukurti savo ateitį, kaip e, priartinti Europos institucijas prie piliečių, kaip e, konkrečiai atliepti piliečių e, lūkesčiams ir reaguoti jų nuogastavimus. Turime rinktis viltį, o ne baimę. To mes išmokome iš kolio. Būtent to mes norime iš savo piliečių turėti drąsos susitelkti, turėti drąsos keistis, nes europiečius geriausiai apibūdina ne iššūkiai ir sunkumai, kurie jiems kyla, o jų gebėjimas nugalėti tuos sunkumus. Kaip Kolis ir jo laikotarpio lyderiai mes turime toliau gaivinti Europos idealą, kurti veiksmingą Europą, galinčią apsaugoti savo piliečius globalaus pasaulio banguojančioje jūroje, kuomet uh, Žmogaus teisės yra kvestionuojamos, žmonės yra diskriminuojami, kuomet jie patiria smurtą dėl savo tikėjimo, įsitikinimų, tuomet pasaulis atsisuka į Europos Sąjungą ir tikisi, kad Europos Sąjunga parems. Būtent tokia Europa turi pakelti galvą ir tapti šių vertybių simbolių visur pasaulyje. Europa kaip laisvės šiturys, Europa kaip teisų gynėja, kaip vienintelis kontinentas, kur mirties bausmė yra panaikinta. Tokios Europos norėjo Helmutas Kolis. Ir tokia Europa yra kažkas daug daugiau, nei vien tik vidaus rinka ar bendri pinigai. Bendra tapatybė susikūrusi per amžius. Susivienijimas, taikos ir e, klėstėjimo idealai Romoje. Šių metų kovo 25 dieną mes įsipareigojame toliau tęsti kolio ir didžių, kitų didžių europiečių darbą. Mes turime žvelgti toliau nei trumpalaikiai interesai, turime remtis moralinėmis Europos integracijos vertybėmis. Vokietijos susivienijimas yra labai ryškus pavyzdys, taip pat kaip ir tie simboliniai gestai, susikibimas rankomis su François Mitterrandu Verdene, du vyrai, du žmonės, dvi nacijos, kurios anksčiau kovojo, dabar e, stovi susikybę rankomis. Tai nėra lengvas kelias, nei trumpas kelias, tačiau tai vienintelis kelias, kurio turime eiti, jeigu norime įgyvendinti savo projektą, kuris atvers duris ateities kartoms. Dėl visų šitų priežasčių Helmuto Kolio atmintis ir toliau gyvens visų tų, kurie kaip ir mes myli Europą širdyje. Dėkojame Helmutui Koliui, jo idėjas mes e, pasimsime su savimi ateitį. Grazie, prezidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Grazie. Dabar žodis Europos komisijos pirmininkui, ponui Žanui Klodui Junkeriui. Monsieur le Président du Parlement, my... Pone parlamento pirmininkė, ponios ir ponai. Ponios ir ponai, valstybių ir vyriausybių vadovai, mėly bičiuliai. Šiandien atsisveikiname su Helmutu Koliu. Tai yra valstybininkas, europietis, Vokietijos kancleris. Tai yra draugas bičiulis, kurio draugija džiaugiausi ištisus dešimtmečius. Kreipiuosi į jį ne kaip į valstybės, buvusį valstybės vadovą, bet kaip į draugą, bičiulį su Helmutu Koliu Mes matėme, kaip nuslenka pokarinis laikotarpis. Jis visuomet bus įrašytas į mūsų istorijos vadovėlius. Tai yra žmogus, kuris tapo paminklu šiam žemynui. Tai yra žmogus, kuriam mes esame dėkingi už Vokietijos ir Europos suvienijimą. Šiandien šiame mieste Strasbūrė mieste, kuris yra palei Vokietijos ir Prancūzijos sieną, mes su juo atsisveikinsime. Šiandienos ceremonija nėra vokiškoji ceremonija, tai yra europietiška minėjimo ceremonija. Ir pradėsime šią dieną Strasbūrę ir baigsime tą dieną Spairo katedroje. Tai buvo Vokietijos patriotas, Europos patriotas, žmogus, kuris galėjo vesti tautas, žmonės, suvienyti juos. Jis buvo Vokietijos Europos patriotas. Dėl to, kad jam nebuvo jokių prieštaravimų tarp buvimo vokiečių ir buvimo europiečių. Ir būtent tokia jo vertinimu ir turėjo būti Europa. Prancūzijos filosofas Paskalis sakė, kad jam patinka viskas, kas yra, kas dera tarpusavyje. Helmutui Koliui Europos ir Vokietijos vienybė buvo suderinti dalykai. Tai buvo tos pačios monetos dvi pusės, kaip Konradas Adenaueris ir pats Helmutas Kolis dažnai tai akcentavo. Ir Adenauerio maksima tapo jo maksima. Ir jis taip ją pritaikė praktikoje. Yra daug tokio pritaikymo pavyzdžių. Pirmiausiai Berlyno sienos griuvimas. Ta visi Europoje ir visame pasaulyje sutiko su džiaugsmu. Ir Vokietijos suvienijimas, kuriuo jis visiškai tikėjo, visgi susidūrė su tam tikrų pasipriešinimu tam tikros Europos vietose, kartais susidūrė su visišku atmetimu, tačiau Helmutas Kolis ryštingose diskusijose sugebėjo apginti savo kelią ir Vokietijos suvienimo idėją, kadangi jis sukūrė reputaciją per eilę metų, jis buvo patikimas partneris ir jis būtent siekė europietiškos Vokietijos, o ne vokiškos Europos. Jis tikėjo Europos suvienijimu ir sutelkė visas savo jėgas tam tikslui, sugebėjo įtikinti kitus, kad tai buvo teisingas, istoriškai teisingas kelias Vokietijai ir ne tik jai. Ir nekarta jis sugebėjo pasitelkti Dievo galę ir jis iš tiesų matė, kad Vokietijos suvienimas yra pasiekiamas tikslas. Jisai pasinaudojo tuo momentu. Ne visiems būtų pavykę padaryti tą, suformuoti tai, ką jam pavyko padaryti. Ir mes matėme, kaip jis džiaugiasi didžia, didžiulę perspektyvos jėgą. Jis turėjo aiškę Vokietijos viziją, bet mąstė europietiškai. Jis visuomet žvelgė į rytų ir vidurio Europą. Jis nežvelgė tik tai į Lenkiją, bet ypatingai žvelgė į Lenkiją. Jis nebuvo atsakingas už nacijų nusikaltimus Vokietijoje, bet jis suvokė, kokį svorį tenka prisimti Vokietijai už tą istorinę klaidą, kaip ir Vilis Brantas, jisai, su kuriuo jis jautėsi labai artimas. Helmutas Kolis, Vilis Brantas buvo du didvyriai, mūsų laikotarpio didvyriai. Ir vidurio rytų Europos suvienimas e, nebūtų įmanomas be Helmuto Kolio. Helmutas Kolis ne vien tik tai Vokietijos suvienijimo architektas. Jis prisidėjo ypatingai prie to, kad Europos istorija ir geografija būtų sugražinta ir jis galiausiai užkirto kelią rytų ir vakarų Vokietijos atskyrimui. Ir tai galiausiai jisai traukė į rytų Europą. Vidurio rytų Europos žmonės iš tiesų jaučiasi labai dėkingi Helmutui Koliui. Buvo jo labai svarbus ir jo santykiai su Izraeliu. Jis labai protingai plėtojo tuos santykius, jis buvo didžiulis Izraelio draugas. Taip pat jo ryšiai su Sovietų sąjunga, Šiaurės Rusija irgi buvo labai ypatingi. Jis buvo istorikas ir Vokietijos kancleris, kuris puikiai suvokė, kiek matmenų turi tokia šalis kaip Rusija. Jis taip pat buvo ir transatlantinių santykių čempionas. Jis buvo labai aktyvus tokių santykių palaikytojas nuo Helmuto Šmito laikų. Jisai siekė plėtoti šios santykius. Aš galbūt esu šalia Maikė vienintelis žmogus, kuris mačiau, kaip Helmutas Kolis verkė 77-aisiais 97 metais, kuomet buvo nuspręsta plėsti ES į vidurio rytų Europą, pietryčių Europą. Ir tuomet buvo pakviesta Helmutą Kolį pasisakyti ir pietų metu. Ir pietų metu uh, Jis e, springdamas ašaromis pasakė, kad tai yra ta diena, kuomet pradedamos stojimo dėrybos ir tai yra gražiausias jo gyvenimo momentas. Jis, kaip Vokietijos kancleris, sugebėjo išgyventi tą labai istoriškai svarbų momentą, tą akimirką, kuomet vienijama Europa. Tai jį tikrai už, dėl to jį jisai jautė didžiulius, didž, didž, didelės emocijas ir jis teigia, kad tai jam yra ypatinga akimirka. Po to jisai nutilo ir, ir verkė. Jis, ir jis nebuvo vienintelis, kuris verkė ir niekam, nieko netrikdė jo ašaros, nes tai buvo Europa nušviesta gražiausiamis spalvomis. Ir jis buvo vienas iš Europos procesų varomųjų jėgų. Jis, aišku, labai aktyviai gynė Vokietijos interesus ir jis bandė įtvirtinti Centrinio banko nepriklausomumą sutartyse. Ir tą darė iš tiesų labai aktyviai, nepaisant viso pasipriešinimo. Jis primiknai reikalavo, kad tai būtų privaloma sąlyga. Taigi be Helmuto Kolio ne, neturėtumėme euro pinigų ir valiutų sąjunga jo manimu buvo būtina. Jam euras yra, buvo galimybė kurti taiką kitaip. Ir tai ne vienintelis dalykas, kas siejama su Helmutu Koliu. Helmutas Kolis gerbė visas šalis, visas tautas, didelės ir mažas. Ir jis visuomet buvo jų interesų sergėtojas. Ir galiausiai, kuomet vyko dėrybos ir kai dėrybos pasiekdavo lūžio tašką, Jis sugebėdavo suvienyti visas Europos sostinės ir neleido pasireikšti nacionalistiniams interesams, neleido, kad jie užkoštų bendrus siekius. Gerbimi. Helmutas Kolis buvo tas žmogus, dėl kurio prasidėjo Vokietijos ir Europos susivienijimas. Jis nekalbėjo prancūziškai, Tačiau jisai pažinojo Prancūziją ir pažinojo Alzasą. Jis dažnai atvažiuodavo į Alzasą ir mintinai žinojo geriausius restoranus Alzase, kurių tikrai yra daug. Istorija, istorija išliks toks vaizdas, kuris pasako labai daug apie kolį. Ir tai labai daug pasako apie kolio santykius su Prancūzija tas vaizdas, tas, tas, ta akimirka, kuomet Verdene Miteranas ir Kolis susikybo rankomis, tuomet jie paliūdėjo visam laikui Vokietijos ir Prancūzijos brolybę. Dabar mes atsisveikiname su uh, Helmutu Koliu Strasbūrė, Prancūzijoje, prie pat Reino tame Reino regione, kuriame vyko tiek istorinių įvykių, tai yra labai simboliška, todėl kad Strasbūras yra Europos sostinė, nes e, Europos parlamento būstinėje šiandien yra minimas kolio atminimas. Patriot. Taip, Helmutas Kolis buvo ir Vokietijos, ir Europos patriotas. Jis čia neižvelgia jokio prieštaravimo. Patriotas tai nereiškia dirbti prieš kitus. Patriotas reiškia gyventi taikiai su kitais. Vokietija ir Europa nusilenkia prieš didžiulį, didį Helmuto Kolio darbą ir gyvenimą. Jo gyvenimas buvo labai įvairus ir tam tikrus dalykus gal jis ir būtų pamiršęs, bet norėtų prisiminti daugelį dalykų, ką jam teko sutikti savo gyvenimo kelyje. Mes tiksliai žinome, kad dėl jo pasaulis tapo geresnis. Helmutai Koli, žinome, kad šiandieną jau esi danguje. Aišku, norėtumėme tave, matyti tave čia, bet tikimės, kad danguje ne, nekursi naujos CDU partijos. Mes e, dėkojame tau už suvienytą ir e, Europą ir Vokietiją. Labai tau ačiū už viską. Ilsėkis ramybėje, federalinį kanclerį, mielas bičiuli, tu gyvenai labai turtingą gyvenimą ir nusipelniai amžinos taikos ir ramybės. Merci, Herr Präsident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dabar kviečiu poną Donaldą Taską, Europos tarybos pirmininką, pasakyti savo kalbą. Szanowna rodzino, drodzy Gerbiami mūsų šeimos nariai, gerbiami Helmuto Kolio šeimos nariai, ponios ir ponai, kaip europietis, kaip lenkas, kaip žmogus iš Gdansko. E, aš manau, kad galiu tarti keletą atsisveikinimo žodžių Helmutui Koliui, kuris yra Europos garbės pilietis ir Gdansko miesto garbės pilietis. E, neatsitiktinai mano gimtasis miestas, miestas, iš kurio kilo solidarumo judėjimas, nusprendė suteikti šį vardą kancleriui Koliui. Nedaug kas Europoje suprato taip gerai kaip jis koks svarbus yra sukilimas vidurio ir rytų Europoje už laisvę, e, koks svarbus jis buvo Vokietijos vienybei ir visos Europos susivienijimai. Ne vieną kartą jis mums priminė, kad e, pirmieji, kurie pradėjo greuti Berlyno sieną, buvo Gdansko laivų statytojai 1980 metais. Ir būtent tai ir e, Vokietijos susivienimo siekimas buvo jo darbas. Ir jis taip pat e, skatino ir buvusių sovietų bloko šalių e, judėjimą jungiantis prie Europos. Istoriškai simboliška tai, kad Helmutas Kolis žinia apie Berlyno sienos griuvimą sužinojo būdamas Varšuvoje kaip pirmasis nekomunistinės šalies ministras pirmininkas besilankantis Varšuvoje. Ir būtent iš Varšuvos pasigirdo pirmieji e, padrasnimo ir paramos žodžiai vieningos Vokietijos labui. Būtent iš Varšuvos, miesto, kuris taip smarkiai nukentėjo per antrąjį pasaulinį karą. E, kuriant e, susitaikinimą. E, Helmuto Kolio indėlis buvo didžiulis, būtent jo dėka, be kitų, tokie žodžiai kaip pasitikėjimas ir susitaikinimas dar kartą tapo prasmingi Prancūzijos, Vokietijos ir Vokietijos ir Lenkijos santykiuose. Aš dar prisimenu du labai galingus įvaizdžius, kaip Prezidentas Mitteranas ir kancleris Kolis e, spaudė vienas kitam ranką Verdune, o ministras pirmininkas Mazovieckis ir kancleris Kolis apsikabino e, Kšyžovę praėjus dviem dienom po sienos griuvimo. Tie gestai ir sprendimai už jų slypintis būtent padėjo e, šiandieninės Europos pamatinį akmenį. Helmutas Kolis į politinę praktiką įtraukė Tomo Mano žodžius. Mes norime europietiškos Vokietijos, o ne vokiškos Europos. Bet jo vizija siekia kur kas toliau negu vien Vokietijos sienos ir interesai. Su ypatingu ryštu jis e, siekia apibriežti bendrą Europą, jis siekia rasti tai, kas ją sieja. Neturėtumas iliuzijų, kaip lengva būtų uh, kad bus lengva panaikinti visus mūsų skiriančius skirtumus. E, vieningoje Europoje jis rado puikių partnerių e, Europos politinių gigantų. E, tai buvo Lechas Valensanis, Fransonė Taranas, Tadeusz Mazoviecki, Vaslavas Havelas ir šiek tiek kitame ligmenyje popiežius Jonas Paulius II. Šiandien šių didvyrių įpėdiniai pozityvios Europos istorijos įpėdiniai turėtų susirinkę prie jo karsto patirinėti savo sąžinę. Berlyne ir Varšuvoje, Paryžiuje ir Budapešte e, klaus, į klausimą apie vieningą, vieningos Europos ateitį turi būti atsakyta kategoriškai taip, taip sąjungai, taip laisviai, taip žmogaus teisėms. E, susitaikinimo mišių kšyžove pabaigoje kancleris Kolis pasakė, e, ženkime nuo šio altoriaus e, link puikios, taikios, Dievo palaimintos ateities mūsų žmonėms, Lenkijos ir Vokietijos žmonėms ir visiems mums Europoje. Tegul šie žodžiai išlieka mūsų atmintyje. Dziękuję, panie prezidencji. Ačiū, ponia pirmininkė. Dabar e, pamatysime filmą Helmutas Kolis, didis europietis. nur ein starkes und einiges europa Tik stipri ir vieninga Europa gali palaikyti reikiamą dialogą su mūsų draugais Amerikoje, rytuose, taip pat su kitais mūsų sąjungininkais. Tik tokiu būdu pasieksime susitarimo. Tas yra būtina, norint išsaugoti taiką pasaulyje. gestalten in Ostberlin in der DDR Mauer und Rytų Berlyne, Demokratinėje Vokietijos Respublikoje, vokiečiai siekė laisvės ir tas laisvės traškimas sąlygojo tai, kad griuvo siena ir buvo sutraukytas spigliuota viela. Ir dabar po 30 mečių šitauta vėl jaučiasi vieninga. brauchen ein starkes Europa, ein Europa mit Selbstvertrauen. Mums reikalinga stipri Europa, savimi pasitikinti Europa, jeigu nenorime tapti pasaulinės politikos žaisliuku. Sakau dar kartą, mums visiems reikia Europos. Tautinių valstybių, XIX amžiaus tautinių valstybių idėjos niekuomet neleis mums peržengti slengščio į XXI amžių. Erfolgte Reformpolitik Reformų politikos sėkmė naujose demokratinėse vidurio rytų Europos valstybėse be jokios abejonės tarnauja ir ES interesams. Kai sienos gali būti kertamos nekliudant, o idėjomis ir nuomonėmis galima laisvai keistis, kai žmonės gali susitikti, galiausiai yra įveikiamas nepasitikėjimas ir priešiškumas. Geriausias ilgalaikės ir saugios taikos garantas Europoje yra ir išliks žmonių laisvė. luego al señor Felipe González Márquez, expresidente de. Žodis eh, ponui Felipe González, eh, buvusiam Ispanijos premjerui. Norėčiau padėkoti Europos parlamento pirmininkui, Europos komisijos pirmininkui ir Europos vadovų tarybos pirmininkui. Norėčiau taip pat padėkoti poniai Kol už galimybę pasakyti šią kalbą atsisveikinant su bičiuliu Helmutu Koliu. Aišku, man labai sunku kalbėti, aš kalbėsiu trumpai, tik tai penkias minutės. Noriu atsisveikinti su Helmutu Koliu, su savo bičiuliu. Draugystė jam buvo be galo svarbi. Politiniuose santykiuose tai yra retas dalykas - draugystė, pasitikėjimas, lo, lojalumas. Helmutas Kolis labai vertino lojalumą. Jisai taip pat puikiai suprato istoriją. Ir todėl jis kalbėdavo apie europietišką Vokietiją, kad daugiau nebebūtų vokiškos istorijos. Jis taip pat giliai suprato socialinius dalykus, jisai tikėjo socialinę rinkos ekonomiką. Jis niekuomet e, negalvojo, kad socialinė Europos ekonomikos dimensija būtų kliūtis globalizacijai ar Europos e, ekonomikai. Jūsų didenybė, ponios ir ponai, mes praradome didį europietį. Man toks jausmas, jog aš praradau labai brangų bičiulį. Kolio darbai susiję su lemiamais laikais Vokietijai, Ispanijai, Europai, pasauliui. Aš turiu galvoje tokius jo sprendimus, kuriuos minėjo Žanas Klodas Junkeris, vidutinės uh, vidutinio nuotolio raketos, kitos jo politinės e, kovos. Ir jam pavyko pasiekti tos tikslus. Taip, jisai truputį kalbėjo prancūziškai ir kuomet e, kalbėdavo François Mitteranas, jisai sakydavo, dabar kalba Pranciškus Primrasis. Tai buvo simpatijos ženklas Miterano atžvilgiu. Kolis padėjo Ispanijai integruotis į Europos Sąjungą kartu su e, prezidentu Mitterrandu, su Žaku Deloru ir kitais mes pasirašėme vieningos Europos aktą. Tai buvo svarbus žingsnis e, Europos Sąjungos e, statyboje ir paskui buvo pasirašytos Europos sutartys. Komet griuvo Berlyno siena, tai, tai yra jo labai didelis nuopelnas, nes būtent tai atvedė į vieningą Vokietiją ir vieningą Europą. Jis visuomet sakė, kad aš noriu europietiškos Vokietijos o ne vokiškos Europos. Būtent tai atspindi jo valią, būtent tai atspindi jo asmenybę. Ir būtent remdamasis šiomis vertybėmis jisai dirbo kanclerio e, darbą. Jisai siekė bendrų pinigų, buvo pasirašyta e, pinigų ir ekonominės e, sąjungos e, sutartis. Jisai žinojo, jog Markės atsisakymas gali kainuoti jam jo postą, tačiau vis dėlto jis pasisakė už eurą. Ir kuomet jisai pralaimėjo rinkimuose, visuomet ateina pralaimėjimo laikas politikams. Kuomet jis pralaimėjo rinkimus, jisai sakė, valstybė valdoma remiantis milijonais balsų, tačiau draugystė e, ir simpatija taip pat yra labai svarbus e, dalykai. Aš jam visuomet sakiau, kad mes esame ištikimi jo bičiuliai. Šiandien vienas iš tokių ištikimų bičiulių kaip tik ir nori atsisveikinti su juo. Noriu jam pasakyti, jog po tavęs lieka didžiulis politinis vakumas. Tu Buvai labai ryštingas, mes pratesime tavo gyvenimo darbus. Aš ir kiti tavo bičiuliai jausime tą tuštumą tau išėjus. Nes tavo buvimas mums buvo labai svarbus visais tais istoriniais momentais. Mes tavęs niekuomet nepamiršime, Helmutai. Gracias, señor presidente. Like invite... Dėkoju, ministrė pirmininkė. Na, dabar norėčiau pakviesti Bilą Clintoną, buvusį Junktinių Amerikos valstijų prezidentą, tarti atsisveikinimo žodį. Maika, Dėkoju už galimybę tarti kelių žodžius. Dėkoju Piteriui, Volteriui, e, visai Helmuto šeimai, Europos lyderiams, Europos Sąjungoje, kancleriai Merkel, prezidentui Makronui, kitiems ministrams, pirmininkams, pareigūnams, kurie čia susirinko. Norėčiau, kad pagalvotumėte apie kažką. Nesu nieko pasirašę. Žvelgiau į minę šiandieną ir visi kažkada ėjome pareigas. Arba einame pareigas. Visi, kurie čia susirinkome, kodėl mes čia atvykome. Todėl, kad Helmutas Kolis leido mums įsitraukti į platesnius, stambesnius dalykus, daugiau nei apibrėžia mūsų pareigos, negu apibrėžia mūsų karjeros. Nes visi mes anksčiau ar vėliau gulėsime tokiame karste. Ir vienintelė dovana, kurią paliksime po savęs ir bus geresnė ateitis mūsų vaikams. Laisvė rinktis, laisvė daryti klaidas. aš tikrai jį labai mylėjau. Hillary irgi jį labai mylėjo. Tai yra vienintelis žmogus, kuris, kurio apetitas maistui buvo didesnis nei mano. Jis į Vašingtoną atvykęs buvo ne kartą ir kartą nusivedė mane į savo mėgstamiausią restoraną, restoraną mano šalies sostinėje. Filai sako, aš tau rekomenduoju šią vietą, šį restoraną. Kodėl aš taip kalbu, kodėl aš tą pasakoju? Todėl, kad 20 pirmajame 21 amžius Europoje prasidėjo nuo jo. Jis bandė atsakyti pačius didžiausius klausimus, klausimus, kurie turi šiandieną galybę padarinių. Ir dėl tų atsakymų, kuriuos jis pateikė, mes esame šiandien čia. Ar tikrai realiai po Berlyno sienos griuvimo būtų susivienijusi Vokietija, ką tai būtų reiškę, kiek tai būtų kainavę. Dabar es, tai yra viena tauta, viena šalis, suvienyta šalis, suvienyta Europa. Ir netgi jo atveju jam tai galėjo kainuoti rinkimus, kadangi rytams atsigauti prireikė daugiau negu buvo galima numatyti ar būtų buvusi reali ES, ar ji būtų išsiplėtusi taip, kad Vokietija niekuomet jau netaptų Europos pakraštyje. Lenkai, vengrai, čekai, kiti, kitos tautos, ar jos būtų galėję tą padaryti kartu? Jeigu Vokietija kurie taip ilgai nepasitikėjo kaiminė šalis, būtų agresyvaus kelio imusis, ėmusis. Ir jeigu nebūtų paremusi NATO intervencijų Bosnijos žudynėse ir Vokietijos pajėgų pirmasis dislokavimas už savo šalies ribų ir buvo tada, būtent pirmasis po antrojo pasaulinio karo pabaigos visų, po visų karo baisybių, žudinių galiausiai Berlyno siena griuvo. Ar buvo galima tada atsikvėpti ir suprasti, kad tai buvo sudėtinga patirtis Rusijai ir ištiesti draugystės ranką. Ir draugystės ranką su Čekiu mums, euromiečiams, ar NATO gali būti, NATO galime atsisakyti, daug kas galbūt taip mano. Vietoj to turime plėsti NATO, ne kaip grėsmę, bet kaip ateities perspektyvą įtraukiant, įtraukiant ir Ukrainą ir Rusiją, kad galėtumėme užtikrinti teritorinį vientisumą ir tautų bendradarbiavimą ateityje. Tai buvo tikrai dideli klausimai. Dabar viskas atrodo kur kas paprasčiau. Ir sakome, kad tai yra paprasta, bet pažvelkime, kaip viskas pasikeitė, ko pasiekėme dabar. Ir mes visi, kurie dabar jau esame pražylę, galbūt Suprantame, kad negali būti garantuotų pergalių. Politikoje yra daug pralaimėjimų ir svarbiausia yra tai, kas mus veda į priekį. Man patiko šis vyriškis, nes jo apetitas buvo susijęs ne vien tik tai su maistu. Kadangi jis to norėjo, jis norėjo sukurti pasaulį, kuriame niekas nedominuotų. Pasaulį, kur bendradarbiavimas yra geriau nei konfliktas, kur įvairios grupės priima geresnius sprendimus nei pavieniai diktatoriai, kur jauni žmonės laisvai gali pasakyti, kad tam tikrų momentų mes klydome. Tai, ką mes padarėme, galbūt nepakanka, turint omenyje tai, ką turime šiandieną. Jis įkūnijo, įkūnijo tą momentą, jis įkūnijo tą, uh, norą ir jo indėlis į ES, į Vokietijos kultūros plėtojimą iš tiesų leido galiausiai sukurti ir Europos centrinį banką. Tai yra normalu, mes norėjome dalintis ir šiandien visur pasaulyje matome, kad atsiranda identiteto, tapatybės politika. Kas esame, kas mes tokie? Ar mes turime būti pirmiausiai apibrėžiami skirtumų ar bendrų dalykų? Nesuklyskite, Helmutas Kolis labai džiaugiasi tuo, kad yra vokietis. Jis valstybinių vizitų lankosi Junktinės Amerikos valstijose ir aš jį nusivedžiau į Melvokį, kuris yra vokiškiausia, vokie, vokiškiausias Junktinio Amerikos valstybių miestas. Jis kalbėjosi vokiškai su amerikiečiais moksleiviais mokykloje. Jis manė, kad nepriklausomame pasaulyje, kur sienos yra labiau tinklas, o ne, sie, o, o ne, o ne fizinė siena, kad visuomet mes galime kalbėti ir, aišku, apie labai sudėtingus dalykus. Bet visuomet turime siekti ieškoti bendro pagrindo. Jam labai patiko tai, kad jis buvo vokietis. Jis bandė mane pavaišinti tam tikrais vokiškais patiekalais, kuriuo aš nenorėjau valgyti. Jam patiko tai, kad jis buvo vokietis, kad jis buvo europietis. Tačiau jo politinėje lyderystėje visuomet buvo tas supratimo grūdas apie tai, kas yra 20-ojo amžiaus vėžys. Nes visi esame, visi buvome žmonės, kurie galvojome, kad dominavimas geriau negu bendradarbiavimas. Bet tik dėl bendradarbiavimo esame čia. Taigi visi norime pasakyti, ačiū, kad suteikiai mums galimybę padaryti kažką daugiau, nei mes patys esame. Ačiū už galimybę būti šiek tiek geresniais. Ir suprasti, kad Lenkijos darbuotojai Gdanskė, darbininkai Gdanskė, jie yra lygiai tiek pat svarbus, kiek mes Dievo akise. Politika galiausiai juk nėra didžiulė dominavimo banga. Tai yra galimybė padaryti geresnį gyvenimą milijonams paprastų žmonių. Netgi patys turtingiausi pasaulio žmonės kažkada atgula į karstą. Patys galingiausi asmenys. Nesvarbu, ar tu žudai, ar išsaugai gyvybę, mes visi grįšime namo, taip kaip mes sakome Junktinėse Amerikos valstijose, afroamerikietiškose bažnyčiose. Jie ir vadina tą ceremoniją ėjimą, na, ėjimu namo, sugrįžimu namo Niekas geriau nei Helmutas Kolis to nesuprato. Taigi, ilsėkis ramybėje, mano bičiuli. Didžiausia dovana, kurią mums palikai, yra tos pamokos, kurios rodo, kad gyvenime svarbiausia yra tai, ką paliekame savo vaikams. Laisvę, taiką, saugumą. Kūrėme savo perspektyvas, įgyvendinimą savo svajones ir tampame didesniais kažką kurdami, o ne greudami. Tu nugyvenai puikų gyvenimą. Ir visi tie, kurie susitiko su tavimi, vis, visuomet tas, tuos prisiminimus saugos ateityje. You, Ačiū, ponė prezidentą. Dabar kviečiu poną Dimitrijų Medvedevą, Medvedevą, Rusijos federacijos ministrą pirmininką. Prašom tarti keletą žodžių. Уважаемая госпожа Poli Richteri, gerbėmi giminaičiai, Helmuto Kolio giminaičiai, ponios ir ponai. Šiandien atsisveikiname su Helmutu Koliu, žmogumi, teising, kurį teisingai vadina ne tik vieningos Vokietijos kuriejų, bet ir vieningos Europos architektu. Na, o jeigu kalbėsime tiesiai, tai ir e, šiandieninės pasaulio tvarkos architektų. Helmutas Kolis visomis e, šio žodžio prasmėmis buvo didelio masto asmenybė, didelių idėjų ir didelių planų žmogumi. Jis buvo tuo lyderiu, kurio dėka perinama iš vienos epochos į kitą Na, o daug ko, ko jis pasiekė prieš 16 metų būdamas kancleriu, e, buvo vadinama kaip neįmanomų pasiekti. Šiandien mes kalbame kitaip. Neįmanoma buvo tai padaryti kitaip. Vadinasi, jis e, sugebėjo rasti vienintelį teisingą kelią, kuriuo ir pasuko istoriją. Ir šią prasme Helmutas Kolis iš tikrųjų buvo ateities žmogus. Vokietijos žmonėms jis atvėrė vienybės epochą. Ir šioje naujoje Vokietijoje jau išaugo nauja karta. Tuo metu pasaulyje, apie ką ką tik kalbėjo kolegos, kalbėjome prie šios tribūnos, ne visi buvo pasirengę tai priimti bet Helmutas Kolis puikiai žinojo, kas yra karas. Jis ją, jį matė būdamas paaugliu ir po to daugelį metų siekė to, kad Europa niekada nebūtų skaidoma, nei skaldoma, nei apkasų, nei sienų, nei uh, kariaujančių ideologijų. Helmutas Kolis, didis politikas, puikiai suprato, kad tik tokiu būdu nugalėjus Europos susiskaldimą, jam pavyks suvienyti ir, bendra, ir gimtają šalį. Ir šiame kelyje mano šalis Rusija visada jam buvo patikima partnerė. Mūsų tautos labai giliai suprato ir supranta, kokia pavojinga yra konfrontacija ir ko verta yra taika. Ir tai e, būsiems priešininkams padėjo pradėti kurti santykius pagristus e, abipusių visą pagarbą e, lygiamis teisėmis ir pasitikėjimu. Helmutas Kolis labai daug padarė tam, kad mūsų santykiai taptų patys geriausi per visą mūsų šalių istoriją. Ir Rusija tai vertina labai smarkiai. Helmutas Kolis atliktų, atliko didžiausią savo gyvenimo darbą. Jis, jis visada buvo tikras nacionalinis lyderis, tačiau mąstė jis ir veikė e, europinėme ir pasaulinėme kontekste. Jis svajojo ne tik apie vieningą Vokietiją, bet ir apie vieningą Europą. Na, o Rusija jis laikė jos neatskiriama dalimi. Tai buvo svajonės apie bendrus namus be e, e, be sienų, be digliuotų e, tvorų, tuomet, kai tautos išėjo E, kai kainacijos e, yra vertesnės negu e, sienos ar valstybės, svarbiausia yra žmogus. Bendradarbiavimas ir pasitikėjimas yra didžiausios vertybės. Kuriant tokius bendrus namus, negalima padėti taško, štai viskas jau atlikta iki galo ir idealiai. Tai reikia daryti kasdien ir tai reikia daryti kartu. Berlyno siena jau seniai išardyta, išnešiota kaip suvenyrai, tačiau ideologinės liekanos ir skeveldros vis dar išbarstytos po visą pasaulį. Reikia pripažinti, kad šiandien dėl mūsų prieštaravimų mes esame gana toli nuo tos svajonės apie bendrus namus. Tačiau e, e vieninga nepavojinga, saugi e, bendra Europa yra mūsų bendras tikslas. E, Helmutas Kolis labai sunkiais laikais, sunkesniais negu šiandien, įrodė, kad tas tikslas yra pasiekiamas. Kad būtume verti jo pasiekėjų darbų, tai yra atsakomybė tenkanti visiems pasaulio lyderiams. gerbiami poniai, ponios ir ponai. Kanclero, e, Vokietijos e, vienybės kanclerio gyvenimo kelias e, kelia ir kels pasigerėjimą visame pasaulyje. Rusijoje jį atmins kaip mūsų draugą. Išmintingą ir toleregišką politiką. labai atvirą ir nuoširdų žmogų. Rusijos federacijos vardu dar kartą leiskite pareikšti nuoširdžiausią užuojautą dėl didžiojo Vokietijos sunaus Helmuto Kolio mirties. Spasiba, господин президент. Dėkuoju, ponė prezidentė. Norėčiau suteikti žodį Prancūzijos Respublikos prezidentui panui Emanueliu Macron. Gerbiami vėliau neartimieji, ponios ir ponai, valstybių ir vyriausybių vadovai, ponios ir ponai Europos institucijų atstovai, ponios ir ponai ministrai, ponios ir ponai ambasadoriai, ponios ir ponai parlamentų nariai, ponios ir ponai. Dėkoju, kad pasirinkote Strasbūrą. Šiai ceremonijai tai yra viena iš svarbiausių Europai vietų Helmutas Kolis labai mėgo Strasbūrą. Ir būtent todėl šiandien mes susitinkame čia. Visų pirma, norėčiau prisiminti Simona Veil, kuri mirė vakar. Jis buvo pirmoji moteris pirmininkė Europos parlamento. Jis puikiai žinojo, kokia yra Europos kaina. Jis turėjo neištrinamų prisiminimų iš mirties stovyklų. Mes šiandien susirinkome čia, kad pagerbtume Helmuto Kolio atminimą, kad pagerbtume jo pėtsakus istorijoje. Ne vienas iš jūsų susijaudinę kalbėjote apie tuos momentus, kuriuos išgyvenote kartu su Helmutu Koliu. Mano akimis žiūrint, Helmutas Kolis jau priklauso istorijos, Europos istorijai. Be jo mes neturėtume tam tikrų labai drąsių sprendimų, neturėtume tokios e, Europos. Be jo mūsų karta negalėtų taip rinktis, kaip galėjo. Jau tūkstančiai puslapių yra prirašyta, kuriuose yra tariamas pagiriamasis žodis jo darbams, Vokietijos suvienijimui, Europos statybai. Jūs ilgai apie tai kalbėjote. Kolis yra taip pat žmogus, kuris sugebėjo ne vieną kartą e, priimti labai drąsių sprendimų, kartais net kai jiems priešinosi viešoji nuomonė, kartais tų sprendimų kiti nenorėdavo, kaip Prancūzijos Respublikos prezidentas. Aš manau, kad būtų nepakankama, jeigu jo palikimas apsiribotų vien tik tai jo politiniais darbais. Jo palikimas siekia daug toliau. Helmutas Kolis Prancūzijai visuomet buvo ypatingas partneris, esminės svarbos sąjungininkas, nenuilstantis statytojas. Jisai buvo dar kai kas daugiau negu tai. Jisai buvo Prancūzijos bičiulis Jo santykiai su Prancūzija buvo sąlygoti jo e, asmeninės patirties, šeimos istorijos. Jisai gimė Renanijoje ir visat susidomėjęs žiūrėjo į kitą upės pusę, į savo kaimynus. Jam visuomet labiau patiko tiltai negu sienos. Tie santykiai su Prancūzija buvo paremti tą besąlygišką pagarbą, kuri yra fanatizmo ir žiaurumo antonimas, kuomet 90-ame dešimtmetyje Prancūzi, Prancūzija išrinko tokius vadovus, kurių ekonominė politika kėlė abejonių kai kuriems mūsų partneriams, tuomet Helmutas Kolis mums ištėsi ranką ir jisai e, įtikino savo politinius partnerius dėl tų abejonių, kuomet paskui mes susiskaldėme dėl Europos klausimų, jis ir toliau mumis pasitikėjo ir kuomet Vokietija susivienijo, jisai dėjo visas savo pastangas, kad tas susivienijimas nesusilpnintų Europos, o kaip tik ją sustiprintų. Prancūzija parodė, jog yra verta tos draugystės po Šarliu de Golio ir e, Konrado Adenauerio, po Valeryžis Kardesten ir Helmuto Šmito, kurie e, sukūrė Europos pamatus. François Mitteranas toliau tęsė tą procesą. Jam teko. Jam teko e, prisiminti labai skausmingus dalykus e, iš karo ir nugalėti tą atmintį. Ir jis vis dėlto sugebėjo tapti Vokietijos draugu. Helmutas Kolis, François Mitteranas, o vėliau Žakas Širakas įrodė, jog Europa būna didi tada, kuomet ieško įkvėpimo palankiame požiūryje į kitą ir artimoje draugystėje. Prisiminkime, e, sausio ketvirtą dieną, 1990 metai, Helmutas Kolis vyksta pas Fransuo Mitterraną jo vasarmenį, vas, vasarnami Lačioje. Tuomet e, Praėjus keletai savaičių po Vokietijos susivienijimo buvo daug įvairių abejonių ir jie kartu vaikščiodami landų kopose, kalbėdamiesi, e, labai daug išsiaiškino. Dviejų draugų bičiulystė kaip tik ir leido e, viską išsiaiškinti ir sutarti. Kartais pasaulio likimas sprendžiamas žmogiškojų lygmenių. Helmutas Kolis ir François Mitteranas taip pat parodė, jog kartais bičiulystė nebetenka savo esmės, reikia ją stiprinti. Ji netenka esmės nes nebėra tikrų jungčių tarp žmonių. Tuo tarpu reikia stiprinti institucijas ir sutartis. Žakas Deloras buvo puikus jų projekto tesėjas ir tai, ką jiems pavyko kartu pasiekti, buvo beprecedentiška. Dabar visa tai mus vienyje. Tie, kas sako, kad Europos institucijos ir sutartys yra tušti technokratiniai dariniai, Tai tiem žmonėms aš noriu pasakyti. Čia. Taip yra todėl, kad nebeliko draugystės, taip yra todėl, kad jūs leisdote užgesti tam žaizdroj, kuriame viskas buvo nukalta. Taip yra todėl, kad jūs pamiršote likimą, kuris atvedė prie tų institucijų. Ir dabar nuo jūsų priklauso, ar ta Europa bus technokratiška, Tačiau kokį signalą mums siunčia Helmuto Kolio gyvenimas ir jo istorija? Mes žinome, kad tokia Europa, kokia yra šiandien, tai yra ne vienos kartos e, darbų e, rezultatas. Tai yra tų žmonių darbo rezultatas, kurie turėjo pakankamai drąsos, kad sukiltų prieš neapykantą, prieš baimę, Ir jie ėmėsi tų veiksmų ir dabar pastatas turi būti gyvenamas tam, kad jis neprarastų prasmės ir būtų gražus. Helmutas Kolis išmokė mus vieno dalyko - pragmatizmas, politinis meistriškumas yra naudingas dalykas, tačiau su tuo nieko negalima pastatyti. Reikia idealų, kurie remtųsi draugystė, kuriems būtų skiriamas gyvenimas. Tuomet tie projektai tampa realybė. Ir būtent šitam keliui aš noriu suteikti pirmenybę kartu su Angela Merkel. Noriu, kad tai taptų realybė ir kad tai taptų turiningų ir realių dalykų. Istorija taip pat vertins mūsų veiksmus ir labai griežtai vertins mūsų sprendimus, kurie remiasi trumpalaikiais interesais, nacionaliniu egoizmu ar bandymo eiti lengviausių kelių. Palankiai vertins mūsų e, nuoširdų sieki, siekti sutarimo tarp tautų draugystės. Mus sieja draugystė, kuri kyla iš mūsų bendros istorijos, iš mūsų persipinusių kultūrų. Kartais mus apima abejonės. Siekiant šių didžių tikslų. Ir tuomet mes prisimename iškilų į Helmutą Kolį ir esame jam be galo dėkingi. Prisiminkime jo žodžius, kurie pasako labai daug. Mes negalime nuleisti rankų, mes kaip tik tai turime būti realistiškai nusiteikę optimistai. Dar ilgai mes semsimės įkvėpimo iš jo pavyzdžio ir iš tų dalykų, kurių mums labiausiai reikia, kad galėtume žengti į priekį. Tai yra iš drąsos ir vilties. Dėkuoju uždėmesi. Thank you. Merci, monsieur le président de la République. Dėkoju Respublikos prezidentui. Na, o dabar norėčiau pakviesti pasisakyti daktarę Merkel, federalinę Vokietijos kanclerę. Prašau. Sehr geehrte Präsidenten und Ministerpräsidenten, Gerbiami prezidentai, ministrai pirmininkai, jūsų ekscelencijos, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Pone Kol Richter, gerbiami Kol šeimos nariai. Šiandieną mes atsisveikiname su Helmutu Koliu, Vokietijos kanclerių, vienybės kanclerių Karolio didžiojo e, apdovanojimo laureatų Europos garbės piliečių. Jis kaip sto, buvęs istorijos studentas, dabar bus įtvirtintas istorijos vadovėliuose. Jo vidaus politika, tarptautinė politika padėjo naujus standartus. Jo kaip kanclerio veikla yra susijusi su ilgais ekonominio klėstėjimo metais. Tačiau, nepaisant to, jis niekuomet jis suprato kur kas plačiau matė plačiau nei vien tik tai Vokietijos situaciją. Jis padėjo įtvirtinti didžiulius pokyčius, jis e, kūrė Europą kartu su Vokietija ir sukūrė tokią Europą, kokią, kokioje šiandieną gyvename. Daug ką, daly, daug ką mes laikome savaime suprantamais, bet daug ką, dėl ko esame skolingi jam. Tai, kad dabar turime bendrą valiutą, nėra sienų tarp ES valstybių narių, tai, kad daugelis šių valstybių dabar turi bendrąją valiutą, tai tokia, tai, kad dabar egzistuoja tokia ES iš principo ir gali būti siejama su Helmuto Kolio pavardė. Jis įtakojo, kūrė ištisą kartą. Jis vertinamas labai įvairiai, kai kurie žmonės galbūt turėjo sunkumų su juo, buvo tam tikros trinties, galbūt įskaitant ir mane, bet visa tai reiškia nieko, vertinant didžiulius jo gyvenimo pasiekimus. Ir dėl to net jo politiniai oponentai jį labai visuomet gerbė. Ir man didžiausią įspūdį jo asmenybėje darė tas puikus politinio racionalumo jausmas. Ir tai nėra koks tai prieštaravimas jo tvirti įsitikinimai, kurie visuomet buvo jo orientyras priimant sprendimus. Visuomet galėjai pasikliauti Helmutu Koliu. Nuo pat pradžių jis sugebėjo įtraukti žmonės į savo komandą ir jo kabineto, jo partijos nariai kartais jį nustebindavo. Jisai. Aš ir pati e, tą dažnai patirdavau ir kartais nebuvo lengva galbūt atremti jo argumentus, jam prieštarauti, tuomet visuomet jis išklausydavo savo kabineto narių ir visuomet juos palaikė. Ir veiksmais, ir žodžiais. Jis visuomet palaikė juos svarbiais gyvenimo momentais. 92 metais aš e, susilaužiau koją, man teko gydytis, e, man buvo labai sudėtingas momentas, bet Helmutas Kolis buvo žmogus, kuris padėjo visiems. Jisai palaikė labai artimus ryšius su žmonėmis. To jis pasiekė ir Vokietijoje, ir Europoje, ir platesnėme pasaulyje. Jisai sukūrė patikimus ryšius ir kontaktus. Jis kūrė pasitikėjimą ir prolybės bei draugystės jausmus. Jisai buvo politikas, tačiau labai domėjosi žmonėmis. Ir kuomet tapo 82 metais federaliniu kancleriu, jis pirmiausia lankėsi Prancūzijoje Paryžiuje ir Prancūzijos pusė tuo metu buvo nusiteikusi labai atsargiai, tačiau palaipsniui bendraujant su Prancūzijos delegacija įsivyravo labai draugiški ir artimi ryšiai ir santykiai. Mes prisimename dviejų valstybininkų nuotrauką laikančių, spaudžiančių rankas vienas kitam Verdeno mūšio vietoje. Tai buvo susitaikinimo akimirka, atverianti naują skyrių bendroje istorijoje. Helmutas Kolis tiesė tiltus, tiesė tiltus į Paryžių, Varšuvą, Maskvą ir Vašingtoną. Jis bet vangos dirbo tam, kad būtų kuriami geri santykiai tarp Vokietijos ir kaiminių šalių bei partnerių pasaulyje vaikystėje, jaunystėje jis pats patyrė antrąjį pasaulinį karą ir matė, kiek atneša tai kančių, kiek kančių atnešė tas karas ir taip pat jis matė, kokią, kiek baimės atneša naktiniai sprogdinimai, naktiniai bombardavimai. Iš tiesų tai įkvėpė jį siekti krikščioniškos demokratiškos vienybės ir jo patirtis iš tiesų turėjo įtakos jo tarptautiniai maksimai. Ir mes privalome kurti stiprią Europą, tokią Europą, kurioje daugiau nematytumėme karo. Tai istorinė prasme buvo jo politinių veiksmų esmė ir Helmutas Kolis visuomet buvo labai realistiškas žmogus. Jam patiko, jo, jis mylėjo savo gimtinę, uh, buvo visada labai prisirišęs prie savo gimtinės ir taip pat jisai puikiai suprato kaimynų, kaiminių valstybių jausmus ir tą jautė jo partneriai, jo sąjungininkai. Tai, ką jisai žadėjo, jis visuomet įgyvendindavo, be jokių jeigu arba bet. Kai jisai tapo federaliniu kanclerių Vokietija ir Europa buvo susiskaldę, netgi buvo tam tikra karo, konflikto grėsmė Europos žemynė. Ir jo kadencija einant į pabaigą, e, Vokietija jau buvo suvienyta, Vokietija ir Europa gyveno laisvėje, taikoje. Ir po to vyko NATO ES plėtra ir rytų Europos rytų ir vidurio Europos valstybės galiausiai buvo įvesta bendroji euro valiuta. Ir tuomet, kai jisai tapo kancleriu, aš gyvenau Demokratinėje Vokietijos Respublikoje. Aš prisimenu jo pasisakymus, klausiausi jų per televiziją. Ir tuomet buvo pasakyta, kad Vokietijos žmonės kenčia dėl Vokietijos susiskaldimo, kenčia dėl karo, kuris atskiria žmonės vienus nuo kitų. Ir jeigu veiksime tai, kas skiria žmonės, mes įgyvendinsime Vokietijos žmonių troškimus, nes Vokietijos žmonės nori ištiesti vieni kitiems ranką, jie turi ir privalo būti kartu. Taigi štai kokius žodžius pasakė federalinis kancleris Helmutas Kolis ir tokiu būdu jis įkvietė tikėjimą ir viltį vokiečiams. Judėjimai, e, judėjimas, Solidarnos judėjimas Lenkijoje, kiti judėjimai rytų ir vidurio Europoje suteikė mums narsos, demokratinė Vokietijos Respublika, žmonės išdryso išeiti į gatves pasisakyti už laisvę ir tokiu būdu buvo nugriauta siena. Helmutas Kolis buvo tas žmogus, kuris norėjo vienybės, kai tuo tarpu kiti dar dvėjojo arba jam nepritarė. Jis ėmėsi to darbo tam, kad būtų nutiestas kelias vienybei, bet visuomet atsižvelgia į kaimynų mintis ir abejonės, jo europiniai įsitikinimai, tas pasi, žmonių pasitikėjimas visame pasaulyje juo leido išsklaidyti tas būkštajimus ir tas baimės dėl suvieni, su, Vokietijos suvienijimo. Ir tai visuomet išliks unikaliu istoriniu Helmuto Kolio pasiekimu ir indėliu istoriją, kadangi dirbdamas su partneriais jis sugebėjo įtvirtinti vienybę Europos suvienijimą taikos laisvės labui. Tai buvo darbas vienybės labui. Jean Monnet, Schumann, Adenauer, jo darbus jis perėmė, jis perėmė visą tai, ką jam paliko didieji europiečiai. Ir tai bus palikta kitoms Vokietijos kartoms. Kartoms, kurie, kurie, kurie irgi teiks, kurioms irgi teks susidurti su naujais iššūkiais tam, kad Europa būtų saugi ir patikima ateityje. Ir galiausiai Helmutas Kolis aiškiai parodė, kad reikia pasikliauti žiniomis, istorija, toleragiškumu ir mąstyti apie ateitį ir siekti artumo su žmonėmis, daryti tai, kas yra įmanoma, daryti tai, ko tu tikėsi, kad padarys kiti. Šiandieną reikšdami užuojauto žodžius, mes turime prisiminti ir tuos žydus, kurie buvo nužudyti per antrąjį pasaulinį karą. Ir Helmutas Kolis irgi buvo už tai, kad būtų pagerbiamas tų žuvusių atminimas. Jis pasakė, kad ne kitos kartos, o mūsų karta turi statyti paminklą tiems žydams. Mes turime statyti jį čia, dabar ir ne kažkada ateityje. Ir galiausiai federalinėme parlamente dviejų trečdalių daugumo buvo nuspręsta tą padaryti. Ponios ir ponai, greitai palydėsime Helmutą Kolį atgal į Vokietiją. Bus jo palaikai sugražinti į Liutvikshaveną, jo gimtąjį miestą, Hanalor, kol e, pirmoji jo žmona ten visuomet buvo šalia jo ir mes visuomet prisiminsime ir ją, ponia Kol Richter, jūs savo vyrą per visą jo gyvenimą lydėjote su dideliu pasiaukojimu ir meilę iki pat paskutinės akimirkos. Aš išreiškiu Jums labai gilę užuojautą ir išreiškiu užuojautą visiems, kurie gedi jo šeimoje. Spaja katedroje bus paskutinė laidotuvių ceremonija ir mes vėl susirinksime sugrįšime iš Prancūzijos į Vokietiją. Jis buvo Europos garbės pilietis, buvo vienybės kancleris ir daugelis jį prisimins dar ilgai. Be Helmuto Kolio milijonų žmonių gyvenimas būtų visiškai kitoks. Dešimtame praeito šimtmečio dešimtmetyje mano gyvenimas būtų buvęs visiškai kitoks. Gerbiamas kancleri Helmutai Koli, jūs prisidėjote prie to, kad tas gyvenimas būtų kitoks. Ir dėkoju už tas galimybes, kurias suteikėte man ir visiems kitiems. Dėkoju jums labai už tas galimybes, kurias gavome mes, vokiečiai ir europiečiai, jūsų dėka. Jūs pasiekėte labai daug. Ilsėkitės ramybėje. Dabar mes privalome išsaugoti jūsų palikimą. Lenkiuosi prieš jūsų atminimą iš didžiulės padėkos ir nusižemindama. Dėkoju. Dank, Frau Bundeskanzlerin. Labai ačiū, e, ponia kanclerė. Thank you.